Okay, Pradėkime klausimus dėl um, darbo socialinės situacijos uh, moterų Europos Sąjungoje. Kalbėsime apie priemonės, kurios yra skirtos suderinti um, darbo ir šeimos gyvenimą um, po viso dešimtmečio ekonominės ir finansinės krizės labai svarbu yra stebėti moterų darbinė socialinė situacija, kaip įkinta ES. Taigi dabar pažvelgsime į moterų dalyvavimą darbo rinkoje, jų darbo teises, darbo santykių tipus, atlyginimus, diskriminavimą viešame privačiame sektorėje, bendrą prieigą prie socialinės apsaugos, švietimo, sveikatos priežios, tai skaitant ir mm, seksualinės reprodukcinės sveikatos sveikatos situaciją ir teises. Ir čia pažiūrėsime į dvi pusės. Visų pirma, tarpusavį susijusius klausimus, pirma, tai jau uh, nedirbančias jaunas moteris, moteris, kurios yra tikrai mažose garantijose, e, mažas garantijas veikiančiose sektoriuose, kurie dirba, tai kuriams grėsia e, skurdo e, situacija. Ir dabar sutiksiu žodį Igai Magdai, kuri yra iš Vašovos ekonomikos mokyklos profesorė. Mes kalbėsim. Dėkuoju, aš pakalbėsiu apie tuos jaunuolius Europoje, kurie nesimoko ir nedirba ir apie statistinės tendencijas. Dabar e, tokių Europoje yra pakankamai daug, nuo 15 iki 24 metų ir e, tarp vyrų jie sudaro 12 procentų, 18 procentų moterų. Tad e, moteriams iškyla didesnė rizika iškrysti iš e, darbo rinkos ir e, iš e, švietimo struktūrų. Yra, aišku, čia ir kitų dimensijų. Visų pirma, jeigu pasižiūrėtume į amžiaus grupės ir per tai pažvelgtume į šį reiškinį, tai matome, kad daugelį valstybių yra didelis atotrukis pagal lytį ir matome, kad e, moterų amžiaus grupė nuo 15 e, iki 24 metų e, yra daug pažeidžiamesnė šituo požiūriu ir taip yra dažniausiai dėl tų moteriams taip yra dėl, dėl neštumo ir dėl vaikų. Toliau žiūrint į valstybės ir į, ir į regionų lygmenį, čia mes e, nematome labai aiškių e, panašių tendencijų. Pavyzdžiui, e, Lietuvoje atotrukis yra pakankamai mažas tarp moterų ir vyrų, tuo tarpu Latvijoje yra pakankamai didelis atotrukis tarp, tarp vyrų ir, ir moterų. Ir atrodo, kad Europos e, centrinėje, Europos e, vidurio ir, ir rytų Europos valstybėse tas atotrukis taip pat yra didelis, tuo tarpu Skandinavijos e, valstybėse jis atvirkščiai yra mažas ir taip yra dėl skirtingų šitų regionų tendencijų derinant profesinį gyvenimą ar asmenį gyvenimą. Toliau klausimas, kodėl nedirbančių jaunuolių ir vyrų ir, ir moterų procentas yra skirtumai. Tai e, turi darbo, darbo rinkoje šitie aspektai yra Iš tikrųjų, mes puikiai žinome, kad jeigu ilgą laiką nedirbi, po to labai sunku integruotis į darbo rinką, susirasti darbą. Taigi tas faktas, kad turime daug 25-34 metų moterų, ypač vidurio rytų Europos valstybėse, kurios nedalyvauja darbo rinkoje, aišku, kad tai turės labai dramatiškų padarinių jų ateičiai, galvojant, kaip jom po to vėl sugrįžti į darbo rinką, kokios bus jų pensijos. Aišku, kad jom bus mankiau, mažiau galimybių grįžti į užimtumą. Ir ir po to, aišku, dažniausiai jos te, te gali susirasti darbus su menkomis garantijomis, jų ga, karjera nutrūksta. Aišku, visa tai galiausiai uh, pasireiškia tuo, kad pensijos jos gauna daug menkesnės daugelio valstybių. Education, uh... Švietimas dabar norėčiau paminėti tai, kad reikia užtikrinti apsaugą nuo to, kad asmenys negali patekti į švietimą, reikia Tad nepamiršti, aišku, ir to, tų, kurie patenka į tą vidurį, taip vadinami, tai yra, uh, kurie turi vidurinį išsilavinimą, ypač moteris, uh, bet po to jos, um, sakykime, tos, kurios turi vidurinį išsilavinimą, aukštesnį vidurinį išsilavinimą dažniau susiranda geresnį darbą, bet tos, kurios, sakykime, tik tai menkesnį turi išsilavinimą, joms yra mažiau šansų, bet kartais būna ir net ir aukštą išsilavinimą moterų, kurios, kuriams yra sunku susirasti darbą. Tik apie pusė tų, kurie iš tikrųjų yra NITS kategorijų, neturi nei darbo, nei mokosi, yra registruoti darbo biržose, užimtumo tarnybose ir labai e, sudėtinga tada tiems asmenims suteikti pagalbą, nes mes nežinome, kas jie, kur jie, jokių ryšių su jais neturime, nes jie tiesiog nesiregistruoja. Ir daugelį valstybių mes matome, kad e, tikrai yra problema, kad nesiregistruojama darbo biržose ir, ir tarp vyrų, tarp moterų ta problema yra ir jie nepatenka į darbo rinką, nepatenka į švietimo sistemą ir nesiregistruoja darbo biržose, kad gautų kažkokią tai pagalbą iš aktyvių darbo rinkos priemonių, sakykime, per jaunimo paramą kažkokią, tai neįmanoma jų pasiekti, bet yra daug skirtumų pagal amžių, pagal lytį, pagal regionus, pagal šalis, kiek yra užsiregistravusių ar nesiregistravusių. Ir, na, aš nežinau, aš spėčiau, kodėl yra tokių skirtumų. Galbūt vienur darbo biržos aktyvesnės, kitur netokios aktyvios. Ir, na, kai kur nelengva pasiekti tuos žmonės. Galbūt. Uh, nėra pakankamo aktyvumo iš, iš darbo biržų pusės, bet, sakykime, Kroatija, Slovakija apie 70 e, procentų net žmonių yra nesiregistravusių, o, sakykime, Olandija, Rumunija yra tik 20 procentų, tai didžiul, didžiulis skirtumas. Ar dabar pasiremsiu Lenkijos pavyzdžiui, 16 regionų Lenkijoje, du regionai, kur yra uh, daugiausiai neužsiregistravusių biržų ir du regionai yra, kur yra mažiausiai neužsiregistravusių tų, kurie nedirba, nesimoko. Ir tikrai e, skirtumai yra labai dideli ir tarp moterų, tarp vyrų, sakykime, jeigu palygintumėm, kokie, e, štai kokie yra skirtumai, iki 15 procentų netgi yra skirtumas kartais ar plyčių. Labai sudėtinga yra suprasti, kodėl yra tokie skirtumai. Dabar keletą žodžių apie sprendimus ką mes galėtumėm pasiūlyti, kaip e, studijos rengėjai, ką mes galvotumėm. Priežasčių yra labai skirtingų, kodėl asmuo nesi, ne, nesimoko ar ne, nedirba, yra įvairių dalykų. Ar tai yra pareigo šeimoje, ar yra, sakykime, kitų priežasčių ir žmonės net kartais neatsako, kodėl jie neįsitraukia į darbo rinką. Kartais tiesiog žmogus sako, aš nusivyliau darbo paieškomis, nieko neradau, galbūt trūksta politikos priemonių, įvairių sprendimų, kurie būtų pasiūlyti žmonėms ir iš tikrųjų reikia galvoti, kaip tinkamai politikos priemonės parengti, kad jos būtų pritaikytos prie žmonių poreikių ir įvertinus bendrą darbo situaciją įvairiose skirtingose valstybėse labai svarbus yra tas aktyvus darbas pasiekiant tos žmonės, nes tikrai labai daug žmonių nesiregistruoja e, darbo biržose ir niekur nepatenka ir tada labai sunku strateginį požiūrį formuoti ir lyčių aspektą integruoti į jį, kad realiai būtų pasiekti tie žmonės, kurie nedalyvauja darbo rinkoje. Mes žinome iš sukauptos patirties, kad um, labai svarbu ne vien tik tai patarimai, e, gairės konsultacijos e, pradžioje profesinio gyvenimo, bet labai svarbus yra e, darbo biržo aktyvus darbas. Ir um, Ypač labai svarbu sėti tai su įvairiomis šeimos išmokomis. Pavyzdžiui, labai dažnai daug yra valstybių, kur vyrams yra labai sudėtinga pasinaudoti tėvystės atostogomis, jeigu, pavyzdžiui, motina vaiko e, niekur nedirba ir nesimoko. Ir tada gaunasi toks užburtas ratas, ji toliau nesimoko, toliau nedirba, o jis negali gauti e, galimybės rūpintis vaikų namuose, na bent jau iš dalies. Ir Galiausiai reikia geriau suprasti, kurios politikos priemonės veikia, kurioms grupėms jos tinkamos, kurios priemonės būtų tinkamiausias moterims. Ir čia aš e, galbūt kalbėčiau apie projektą mūsų institute dabar vykdomą. Mes bandome įvertinti kai kurias e, politikos priemonės, kurios e, taikomos mūsų valstybėse. Ir čia gal paminėčiau Ispaniją, Vengriją, Italiją, Lenkiją, mūsų studijai, kas buvo apimta, ką mes analizavome mes galvojame, kad reikia labiau įsigilinti e, į tai, kokios priemonės būtų tinkamesnės paremti ypač moteris, kad jos aktyviau dalyvautų darbo rinkoje. Ačiū. Thank you, Marašmis. Labai ačiū poniai Igai Magdai. Dabar suteiksiu žodį poniai Kristinai Rovirai Izguirdo, kuri yra um, iš Ispanijos um, politikos patarėja. Like thank, uh... Dėkoju. Noriu padėkoti komiteto darbuotojams už tai, kad pakvietė Oxfam atstovus čia. Kalbėsiu ispaniškai ir jeigu jums e, ispanų kalba nėra gerai žinoma, kviečiu užsidėti ausines. Dėkoju už tai, kad pakvietėte mus e, dalyvauti šiame posėdėje. Mes esame konfederacijos, Oksfam konfederacijos nariai, yra 18 kitų bendradarbiavimo ir vystimosi organizacijų E, federacijų joje. Mes atsuojame 90 šalių, mūsų misijos tikslas yra prisidėti prie skurdo mažinimo ir prie lygybės geresnės užtikrinimo. Pernai mes paskelbėme pranešimą, kuris vadinasi kova su skurdu. Ir štai čia mes irgi norėtume pakalbėti apie kai kurias skurdo tendencijas ir profesinį skurdą, su kuriuo susiduria ypatingai moteris mūsų dienomis. Šiandien kalbėsiu Jums apie tam tikras tendencijas, kurias matome egzistuojant ir kurios yra susijusios su tomis temomis ir problematika būdinga moterims. Mes ją matėme atlikdami savo tyrimą. Savo pranešime mes aiškiai pasakome, jog tas modelis, kuris skatina augančią neligybę, ekonominę pirmiausia, yra tas modelis, kuris remiasi šimtų tūkstančių moterų labai prastu, mažų garantijų, prastai apmokamų darbų. Moterų daug mažiau ten, kur darbo užmokestis geresnis. Tik kas penkta moteris gauna, e, tiksliau, viena iš penkių moterų tik tai gauna, e, viena iš penkių moterų gauna prastą labai atlyginimą. Tai yra dvigubai daugiau negu vyrų tarpe. E, daug kas, kas nutinka šiandien, yra būtent to pasiekmes 20 penkiose iš 27 valstybių narių moteris uždirba gerokai mažiau, dirba tą prastai apmokamą mažų garantijų darbą. Iš čia ir daugybė problemų. Tūkstančiai moterų susiduria su ta problema. Jos gauna mažą darbo užmokestį ir, kaip sakė mano kolega Magda, tuomet gyvenime atsiranda daug skurdo, nesaugumo, diskriminacijos darbe ir e, trūksta galimybių tuomet planuoti kažkaip savo gyvenimą. Taigi, skurdas Europoje turi moterišką veidą dažniau. Pavyzdžiui, jeigu esi darbuotoja Europoje, tai reiškia, kad, už, kad jeigu vyras uždirba eurą šiandien Europoje, moteris už tokį pat darbą uždirba 88 centus minutę. Taigi, Reikia pasakyti, kad kai kurios valstybės narės ėmėsi veiksmų, kad situacija keistusi. Matėme, kad tokiuose šalyse kaip Islandija ar Belgija pavyko tuos dar 20 procentų skirtumą sumažinti, taikant įvairias e, tinkamas politikas. Pavyzdžiui, Islandijoje buvo patvirtinta e, darbo užmokesčio lygybės sertifikavimo sistema įmonėms, kurių dirba daugiau negu 20 darbuotojų. Ir jeigu nepavyksta įrodyti tos lygybės, įmonė tokia sulaukia sankcijų, nes už tą patį darbą turi būti mokamas toks to darbo užmokestis. Belgijoje buvo peržiūrėtos profesinių, klas, peržiūrėtas profesinių e, klasifikacijų sąrašas. Ispanijoje matėme, kokį svarbų vaidmenį vaidina atskiros dedamosios ir papildomos išmokos, siekiant sumažinti kai kurios darbų užmokesčių skirtumus tam tikrais atvejais. Na, nenorėčiau leistis detalės dabar, galėsim tai padaryti, kai keisimės nuomonėmis. Šalia to darbo užmokesčio skirtumo norėčiau paminėti dar tokį ryšį su darbo rinka vyrų ir moterų ir profesinę karjerą. Labai dažnai dirbama ne visą darbo dieną, ne visą etatą. Kartai žmonės dirba, pažiūrėjau, mažiau negu 10 valandų per savaitę. Ir moteris e, dominuoja ten, kur pasirašomos tokios neapsaugotos, tokios ypač trumpalaikės darbo sutartys, e, kai žmogus tik priverstas dirba nepilną darbo dieną. Kas trečias asmuo, dirbantis nepilną darbo dieną ES, e, dirba tą darbą dėl to, kad kitaip neišeina, todėl kad neturi kitokio darbo ir negali dirbti visą darbo dieną. Visą tai reikia turėti omenyje, kai kalbame apie e, mažų garantijų darbą. Visi tie elementai, kuriuos čia išvardinau, rodo, kokia, kokios yra tos diskriminacijos šaknis. Šimtai tūkstančių moterų gyvena skurde, nors dirba. Ir tie statistiniai duomenys, kuriuos turime, galėtų dar labiau atsižvelgti šį aspektą, tačiau mūsų turimi duomenys neįvertina pakankamai padėties moterų, kurios gyvena skurde, nors ir dirbdamas. Bet yra tokių dalykų, kurie rodo, kas labiausiai kenčia dėl tokios padėties. Pirmiausia, tai yra migrantės moteris, atvykusios į ES iš kitur. Viena iš penkių patiria būtent tokį mažų garantijų darbą ir, ir iš to išplaukiančias pasiekmes. E, o iš migrantų tarpe viena iš trijų moterų dirba mažų garantijų darbą. E, kai vaiką augina vienas iš tėvų, irgi padidėja du kart galimybė pakliūti į skurdo liūną. Da, ir dažniau vis dėlto skurde atsiduria tos šeimos, kur vienos vaikus augina moteris. Migrantai, nepilnos šeimos e, daug dažniau susiduria su skurdu darbe. Šalia visų šių dalykų ir skurdo darbe norėtume pabrėžti svarbiausią so fenomeno dalyką ES ir pasauliniu lygiu. Ir tai yra e, nevienodai prisimamos šeimos pareigos. Tai yra administracinių struktūrų e, tingėjimas ar nenorėjimas pripažinti, kad kažkas atlieka tokius šeiminius dalykus kaip kitų šeimos narių priežiūra, pavyzdžiui žm... moteris dirba vidutiniškai po 22 valandas savo šeimoje ir tai yra neapmokamas darbas. Galiausiai iš visų moterų, kurios dirba nepilną darbo dieną, keturios iš dešimties sakosi E, pasirenka tokį darbą, kad dar galėtų padirbėti savo šeimoje, kad užtektų tam laiko. Ekonominis ir socialinis modelis yra toks, kurio dėka ir toliau moterims numatoma mažiau teisių ir galimybių. Be abejo, tai yra sunkiai pakeičiama realija, nes tam reikalingos tam tikros struktūros, o tos socialinės struktūros šiuo metu yra nelankščios. Reikėtų pasižiūrėti, kokios moterys kokį darbą dirba, koks yra vyrų ir moterų vaidmuo ekonominiai sistemai. Būtent dėl to mes manome, kad jeigu norime sumažinti neligybę ir prisidėti prie to, kad būtų kuriama tvaresnė ir teisingesnė visuomenė, turime e, užbaigti tą diskriminaciją. Moteris turi sulaukti teisingo atlygio už savo darbą. Kokie galimi sprendimai, ką mes siūlome? Kad galėtume socialinių teisių tam tikrą pagrindą sukurti ir susijęti tai su asmeniu, kuris dirba, e, tai reikia pasakyti, kad tas asmuo turėtų gauti sąžiningą darbo užmokestį už savo darbą turėtų egzistuoti taisyklės susijusios, pavyzdžiui, su minimalaus darbo užmokesčių užtikrinimu. Tai atitinka Europos e, Sąjungos pagrindinių teisių hartiją. Apie moteris vėlgi kalbama nepakankamai, moterų nedaug ten, kur uždirbama geriau. Tad reikia galbūt gerinti moterų darbo ir gyvenimo sąlygas, reikia jums duoti galimybės, kad situacija keistusi. turėtume vykdyti spaudimą, kad atsirastų naujos programos, e, kur būtų numatytos priemonės ir kur būtų galima, kurių dėka būtų galima spręsti tas problemas susijusias su socialinėmis taisyklėmis, kurios yra gerai įsišaknyjusios ir o kartais tik įsivaizduojamos. Bet reikia plataus užmojų priemonių, reikėtų uh, imtis bendrų priemonių ES, reikėtų numatyti teisinės taisyklės, kad už tą patį darbo, darbą būtų mokamas vienodas darbo užmokestis. Taip pat reikėtų įdėkti tam tikras priemonės įmonėse, kurios nesilaiko lygybės užtikrinimo principų ir pasiremti galbūt patirtimi, kur jau yra sukaupta kovojant su neligybė. Taip pat reikėtų numatyti minimales pajamas, jos turėtų būti užtikrintos. Tai padėtų sukurti socialinių teisių tam tikrą pagrindą. Socialinė politika labiausiai padeda mažinti neligybę Europos Sąjungoje. 40 procentų pajamų yra susiję būtent su šia politika. Tai galėtų padėti sumažinti neligybę. Ir man atrodo, visi sutarė dėl to, kad asmo, kuris mažai uždirba, turi daug didesnės galimybės nusiristi į skurdą. Tad manau, kad minimalių pajamų direktyva galėtų būti savotiškas sprendimas. Ir ketvirta, mes manome, kad ES turėtų paskatinti valstybės narės ratifikuoti 189-ąją Tartutinės darbo organizacijos konvenciją Septynios valstybės narės iš 27 jie yra ratifikavusios. O tai reiškia, kad būtų sukūriamos vienodos darbo sąlygos. Būtent tas sektorius, tie žmonės, kurie dirba savo šeimose, atlieka įvairias priežiūros ar tvarkymosi funkcijas, Tai yra tas sektorius, kur dirba daugiausia moteris ir joms daugiausia kyla skurdo pavojus. Na ir penkta, reikėtų spręsti šią krizę, kai moteris tampa prižiūrinčių asmenių šeimoje. Reikėtų įdėkti tokią politiką, kad šeima galėtų kreiptis, e, kai reikia tokių paslaugų. Ir man atrodo, būtų galima kreiptis į Europos moterų tinklą, kad būtų skatinama ta politika. Nes turime skatinti tokias paslaugas, kurios yra priimtinos ir įprastos - mokyklos, darželiai. Barcelonos tikslai nebuvo pasiekti kol kas. Jeigu tik šešios valstybės narės iš 27 pasiekė reikiamą tikslą, tai Įsivaizduokime, kokia situacija yra neligybės panaikinimo srityje reikėtų daugiau įstaigų vaikams nuo 0 iki 3 metų amžiaus, nuo 3 iki 6 metų. E, valstybėse narėse šioje srityje tebėra daug skirtumų. Taip pat reikėtų tokių tarnybų, kur užtikrinama kokybiška pagyvenusių asmenų priežiūra, kai tie asmenys nebegali būti nepriklausomi būtina, kad e, darbo e, teisės būtų laikomasi, kad žmonės turėtų orų darbą, ypač e, taip pat tie žmonės, kurie yra tie globojantis, prižiūrintis. Tėvystė ir motinystė vėlgi yra tos rytis, kur reikėtų priimti reikiamus sprendimus. Norėčiau pasakyti, kad mes turėtume turėti daugiau statistinių duomenų, kad dar geriau galėtume išnagrinėti tą E, aspektą, kai skursta dirbantis žmonės. Tai leistų, ko gero, labiau pamatyti, kaip būtų galima geriau įvertinti tą darbą namie, kurį dažniausiai dirba moteris ir už kurį niekas nemoka. Tai štai, tokios yra tos svarbiausios tendencijos, kurias e, pamatėme rengdami savo pranešimą, kur kalbam apie kovą su skurdu. Būtina, kad moterų darbas būtų laikomas orių ir reikalingų. Dėkui. Ačiū poniai Rovirės Gureido, o dabar uh, žodis Monserat Mir, tai yra ETUK uh, e, generalinis sekretorius, prašau. Generalinė sekretorė. Aš irgi kalbėsiu ispaniškai, tai yra viena iš mano gimtųjų kalbų. Pirmiausia. Norėčiau padėkoti Europos parlamento FAM komitetui. Pridursiu, jog mes esame e, Europos profsąjungų konfederacija, atstovaujame labai dideliam skaičiui Europos darbuotojų ir e, aišku, mes siekiame, kad e, lyčių aspektas būtų įtvirtintas ir socialinėme sektorioje, ir visose srityse, kurios susijusios su darbo rinka. Keičiantis kadencijai dabar mes e, parengėme lyčių aspekto veiksmų planą ir tame plane mes akcentuojame pagrindinės spragas, kurios vis dar egzistuoja socialinės e, apsaugos srityje ir e, darbo rinkos srityje. Mes keliame klausimą ne tik tai, kaip užpildyti tas spragas, kaip išspręsti tas problemas, bet ir, kaip sakė mano e, kolegė Iskuerdo, ir, ir, ir tai, ką galime padaryti teisėkuros srityje dar, nes daug nuostatų egzistuoja, tačiau jos nėra tinkamai gyvendinamas nacionaliniu lygmeniu. Vyriausybės nesiekia tinkamai gyvendyti tas nuostatas, tad reikia daryti spaudimą, kad tos nuostatos, kurios neįgyvendinamos, būtų konkrečiai įgyvendinamos. Mes esame identifikavę penkis prioritetus. Šioje plotmėje tai yra mažinti atlyginimo skirtumus, atlyginimas už tą patį darbą turi būti vienodas, moterų vaidmuo visuomenėje turi e, didėti. Moteris neturi tenkintis blogai apmokamų darbų, neturi būti toleruojamas smurtas prieš moteris. Ir vienas iš esminių aspektų yra pagrindinių teisių tinkamas įgyvendinimas. Ir e, direktyva dėl e, privataus ir profesinio gyvenimo derinimo čia yra be galo svarbus aspektas. Mes e, rengiame kampanijas jau dešimt metų šitais klausimais. Ir kuomet e, buvo fiasko dėl motinystės e, direktyvų, direktyvos dėrybų, dabar mes turime dėti daugiau pastangų, kad moterų vaidmuo būtų didesnis visuomenėje. Kiekvienais metais mes identifikuojame tų metų svarbiausią problemą. Šiais metais mes nusprendėme, jog mes e, pasirinksime nesmurto temą, o Europos parlamento rinkimus. Mes uh, šių metų kampaniją pavadinome Balsuokite už moteris ir už lygybę. Kaip mano kolegė Karmen sakė, atlyginimo skirtumai Europoje yra e, pakankamai, skirtumai pakankamai dideli tarp vyrų ir moterų, virš 16 procentų vidutiniškai. Taip pat labai dideli e, pensijų skirtumai, ne iki 40 e, procentų. E, ir e, socialinės struktūros turi siekti mažinti šitos e, skirtumus. Daug moterų taip pat e, yra bedarbės, neturi darbo, daug moterų turi neužtikrintas darbo vietas. Mes e, matome, jog atsiranda nauja neturtingų pensininkų klasė, kurią sudaro daugiausiai moteris. E, Kolektyvinės darybos yra viena iš labai galingų priemonių, kurios gali būti naudojamas e, šioje srityje, nes būtent e, tokios darybos kartu veikiant socialiniams partneriams gali būti veiksmingas spaudimo priemonė vyriausybėms siekiant e, sumažinti tos skirtumus ir socialinį susiskaldimą. Mes parengėme savo dokumentą, kur išdėstume savo poziciją, kaip reikia mažinti atlyginimo skirtumus. Komet Europoje iškyla krizės, tai e, dažnai kolektyvinėms dėryboms neteikiama pakankamai svarbos, jų svarba yra kvestionuojama ir galbūt tai taip pat prisideda prie to, kad atlyginimų skirtumai vis dar egzistuoja. 2016 metais mes jau akcentavome, kad ES atlyginimai turi būti keliami visiems ir vyrams ir moterims, nes tai taip pat vienas iš būdų mažinti tuos e, skirtumus. Ir ta mūsų pradėta kampanija vis dar vyksta toliau, mes bandome netgi plėsti tą kampaniją, jos aprepti, bandome ją įtraukti įvairias profsąjungų organizacijas. Mes taip pat visuomet pabrėžiame, jog mes nekalbame vien tik tai apie moterų problemas, mes kalbame apie visuomenės problemas. Reikia geriau užtikrinti socialinės teisės. Mes turime veikti kaip europiečiai. Socialinės teisės nėra tinkamai įgyvendinamas. Pavyzdžiui, Graikijoje tėvai gali tik tai 15 e, dienų tėvystės atostogų turėti. Kalbant apie atlyginimus, tur, Europos lygmenių turi būti užtikrinamas minimalus atlyginimas. Mes taip pat e, renkame duomenis iš įvairių valstybių, kad geriau įsivaizduotume, kaip įvairios valstybės suvokia adekvatų atlyginimą. Ir e, šioje srityje egzistuojanti direktyva, ko gero tik prisideda prie neligybės didinimo. mes e, prisidėjome prie konvencijos Tarptautinės darbo organizacijos e, siūlymo Ir mes norime, kad ši tarptautinė organizacija pasiūlytų konvenciją dėl kovos su, su e, smurtu. Taip pat kalbant apie Istanbulo konvenciją, reikia, kad visos valstybės narės ratifikuotų šią e, konvenciją. Kalbant apie darbuotojus, kurie gyvena skurde, taip yra todėl, kad pas mus vis dar egzistuoja neapmokamas darbas, yra žmonių, kurie dirba e, E, uždyka, tarp jų ir moterų, mes turime užtikrinti, kad, e, kad moteris gautų dermas pajamas, nes kai jos dirba namuose, kai atlieka įvairias būtinės, e, atlieka įvairius būtinius darbus, šeimos darbus, į tai turi būti atsižvelgiama ir žinome, kad e, yra nemažai atostogų rušių, kurių negalima e, perkelti kitam partneriui. Turime spręsti ir šitą e, problemą. Taip pat Europoje mes dabar matome, jog kraštutinės dešiniosios politinės jėgos kyla, be kita ko, taip yra ir Ispanijoje. Yra tyrimas pavadintas Moterų triumfas, Ir šis tyrimas rodo, jog kraštutinių dešiniųjų kilimas daro pastaruoju metu be galo didelę įtaką ir moterų padėčiai. Tai atsiliepia moterų gyvenimo kokybei ir moterų teisėms. Moterų teisės dėl to labai nukenčia, nes e, kraštutinių dešiniųjų pozicija moterų atžvilgių yra moteris turi dirbti namie. Ir e, tokios jėgos atėjusios e, į valdžią bando panaikinti įstatymus, pavyzdžiui, kovos su smurtu srityje, Vengrijoje yra buvę tokių atvejų ir bandymų uh, todėl e, turime išlikti budrus. Dabar e, vyksiantis Europos parlamento rinkimai yra tokia arena, kurioje kai kurios politinės jėgos akcentuos, jog gina darbuotojų interesus, tačiau iš tikrųjų jų veikla pasireiškia tuo, jog moterų teisės nukenčia dėl jų pozicijos. Taip pat e, Mes e, buvome tarptų, kurie darė spaudimą, kad direktyva dėl moterų procentų, dėl moterų kiekio įmonių valdybose būtų e, toliau nagrinėjama. Mes turime stebėti padėtį ir aktyviai reaguoti. Aišku, mes turime taip pat išspręsti ir savo problemas. Šiais metais kongrese savo mes e, pirmą kartą akcentavome demokratinio deficito problemas ir kad akcentavome, kad kongrese taip pat turi būti užtikrinama lyčių lygybė. Mums reikia lygybę užtikrinančios Europos. Dėkuoju. Dabar e, norėčiau suteikti žodį ponarinai Salanauskaitė iš, e, iš lygybės instituto. Labai ačiū, kad pakeitė šiandien mums pristatymui ir jau daug klausimų ir iššūkių buvo aptarta dėl moterų dalyvavimo darbo rinkoje ir socialinės situacijos. Šiandien aš norėčiau pakalbėti apie lyčių statistiką. Kokia kokie mes matome darbo rinkos situaciją ir e, ato, skirtumus tarp lyčių. Štai kokia turima statistika ir kokia yra nauja statistika. Iš 20 stambiausių profesijų ES tik penkiose yra lyčių pusiausvyrą. Štai e, turite uh, pagrindinės STEM profesijas, tai yra mokslai, technologijos, o kitos rytis, pavyzdžiui, sveikatos priežiūra, švietimas, čia dominuoja moteris. Ir matome, kad kai kuriuose profesijose vyrų, tarp vyrų ir moterų yra visiška segregacija. Ir tai, aišku, nulėmė po to skirtumus ir jų socialinės, atlyginimo, kitos e, situacijos. Taip pat aš norėčiau pakalbėti apie skaitmeninės profesijas, skaitmeninius įgūdžius, ką tai reiškia šiandienai ir ateičiai. Pakalbėsiu apie jaunimą ir skaitmeninius įgūdžius. <clears throat> Kalbant apie prieigą prie skaitmeninių technologijų, Daug skirtumų tarp lyčių mes nematome, tačiau ką mes matome tarp šio laikinių paauglių, mat, kad yra um, skirtinga struktūra, kaip įgyjami skaitmeniai įgūdžiai tarp berniukų ir mergaičių. Mes matome, kad daugelį es valstybių paauglės mergaitės turi daug mažiau įgų, skaitminių įgūdžių problemoms spręsti, o tai yra būtina prielaida jų ateičiai užsitikrinti, galvojant apie ateities e, pasaulio robotizaciją, automatizaciją, skaitmenimą. Taigi yra problema dėl to, kad nėra įgyjama pakankamai tokių įgūdžių Latvija, Slovenija, Kipras, Suomija, Vengrija. Tai yra valstybės, kur um, technologijų profesija versijos yra populiaresnės dėl istorinių priežasčių ir nėra aišku, kaip ateityje keisis lyčių lygybė e, skirtingos ES valstybės narėse. Taip pat norėčiau Jums dar papasakoti daugiau apie dabartinės skaitmeninės profesijas, pavyzdžiui, informaciniai ryšių technologijų specialistai. Apie 17 procentų moterų yra informacinių ryšių technologijų specialistų tik konfliktai, taigi segregacija didelė. Mes galime kalbėti apie tokias pačias, e, e, ar, ar yra tokias pačias galimybės dirbti tokį patį darbą tarp vyrų ir moterų IRT specialistų srityje. Mes matome, kad labai dideli yra skirtumai. Štai ką matote skaidrėje, kad 35 <clears throat> procentai moterų ir tai speciališių dirba tokiuose darbuose, kur yra daugmaž komandoje lyčių lygybė. Tačiau apie 50 procentų vyrų speci... ir tai specialistų dirba tokiuose pareigose, kur dominuoja tik vyrai. Tai reiškia, kad vyrai dažniausiai dirba, kur vyrai dominuoja ir tai profesijose. Ir taip pat noriu pakartoti, kad labai nedidelė yra dalis IRT specialistų moterų, tik 16 procentų vyrų. Uh, specialistų turi vadovą moterį, o dauguma specialisčių moterų turi vadovą vyrą. Taigi matome didžiulį skirtumą. Taip pat norėjau trumpai parodyti platesnį vaizdą, galvojant apie švietimą ir užimtumą ES. Eigi institute mes turime parengę lyčių lygybės indeksą 2017 metų skaičiai. Dabar spalio mėnesį turėsime naujesnę jau ataskaitą. Čia matome situaciją, kokia yra skirtinga lyčių lygybė situacija skirtingose sritise, pavyzdžiui, pinigai, darbas, žinios, sveikata ir taip toliau. Tai nereiškia, kad tos sritis nesusijusios, priešingos yra susijusios, bet aš sutelksiu dėmesį į dvi sritis, tai yra gale ir laikas. Matome, kad mažiau nei 50 iš turimo 100 taškų e, lyčių lygybė yra pasiekta a, a, galios rytyje, nežiūrint to, kad yra dadedama daug pastangų. Laikos rytyje taip pat mes matome labai neraminančias tendencijas, kad yra netgi a, atgraža tam tikra, at, at, atžanga tam tikra, yra prastėjanti situacija, pavyzdžiui, dėl a, laisvo laiko, a, kaip žmonės paskirsto savo laisvą laiką, ką veikia, kaip pareigos yra pasiskirstomas. Štai pažiūrėkime į neapmokamą priežiūros darbą. E, yra daug, aišku, pogrupių, jūs apie daug ką jau girdėjote kitose prelegentų kalbose, bet aš norėčiau keletą skaičių parodyti iš neapmokamo priežiūros darbo srities. Um, matome, tai vyrai, moteris, kurie gimė ES valstybėse narėse, ne ES valstybėse narėse, kitose valstybėse narėse e, gimė. Ir štai Jeigu palygintumėm vyrų situaciją, tai nesvarbu, kur jie būtų gimę, iš kur jie būtų, yra jų, um, kokia yra etninė jų kategorija, daugmaž situacija yra panaši, kiek jie dirba ne, neapmokamo e, priežios darbo. Tuo tarpu moterų situacija labai skiriasi palyginti, ar jos yra savo valstybė ar iš kitos valstybės. Dabar noriu pakalbėti apie. Uh, apie atotrukį nuo darbo rinkos. Tai yra arba nuolatinis, arba ilga, e, e, ar, ar, ar trumpalaikis nedalyvavimas darbo rinkoje. Ir kaip švietimo lygis įtakoja tai. Matome, kad jeigu menka kvalifikacija moterų. Uh, Didelis skaičius, apie 70 procentų, yra nedirbusios darbo rinkoje, kai kuriais atvejais yra iki 10, net ir virš 10 metų. Ir aišku, tai turi didžiulį poveikį po to visai visuomenės situacijai, ypač e, senstančiai visuomeniai tai labai aktualu. Pažiūrėkime dabar į aukštos kvalifikacijos situaciją. Apie 14 procentų moterų visgi nedalyvavusios yra darbo rinkoje vienokia ar kitokia laikotarpį laikotarpį, nežiūrint to, kad jos turi labai aukštą išsilavinimą. Dabar pažiūrėkime į <clears throat> tas rytis, kur reikalingi profesionalai, specialistai su e, dideliais įgūdžiais ką tai reiškia vyrams ir moteriams turėti tokį darbą. Čia mes lyginame, kokios yra darbo valandos, kiek darbo, kokia yra darbo trukmė per savaitę informacinių ryšių technologijos, sveikatos priežiūros ir kitose ūkio šakose. Mes žinome, kad IRT dominuoja vyrai. Tuo tarpu sveikatos priežiūros specialybėse dominuoja moteris. Matome IRT moterų ir vyrų dauguma 42 ir 47 procentai atitinka tinkamai, dirba apie 40 valandų per savaitę. Taigi tai yra visas etatas, normalu, normali situacija. Visgi vyrai kiek ilgiau dirba. Tuo tarpu sveikatos priežios rytyje e, daug dažnesnė situacija yra, kuomet dirbama ne visų etatų. Aišku, tikriausiai tai yra skirta tam, kad galėtum geriau derinti šeimos ir profesinį gyvenimą. Visgi vyrai turi galimybę net ir sveikatos priežios rytyje dirbti ilgesnį laiką, ilgesnį, daugiau valandų per per savaitę, savaitę nei moteris. Kitose srityse matome 44 procentai dirbo visų etatų ar daugiau, o moterų tik tai 33 procentai. Ką tai reiškia? Tokie skirtingi modeliai, kaip yra dirbama, aišku, įtakoja atlyginimus. Mes matome, kokie yra, yra atlyginimų skirtumai visose profesijose. Aš čia parodysiu vėlgi tas pačias specialybės, tai yra informacinių ryšių technologijos specialistai, sveikatos priežiūros darbuotojai ir kitos ūkio šakos. Matome, tai tikrai didelės kvalifikacijos ir reikalantis gerai apmokami darbai. Yra tokia situacija, kur 38 e, procentai moterų toje srityje gauna didelį atlyginimą, tačiau vyrų yra 46 procentai, kurie e, gauna didelį atlyginimą. Tuo tarpu, <clears throat> pažiūrėkime, sveikatos priežiūros sritį. Tik 17 procentų sveikatos priežiūros srityje moteris už, gauna dideliu, didžiausius atlyginimus. Tuo, tal, tuo tarpu tarp vyrų 41 procentas gauna didžiulius atlyg, didžiausius atlyginimus. O pažvelgus į kitas ūkio e, šakas yra didžiulis atotrukis tarp lyčių 12 procentų moterų ir 27 procentai vyrų tik gauna m, e, didžiausius atlyginimus. Aišku, reikia įsigilinti į, lyč, į lyčių skirtumus dėl atlyginimo ir matome štai skaičius skaičius. Kartu su Eurostatu mes parengėme, jūs jau girdėjote apie e, tai, kad yra atlyginimų skirtumas ne vien tik tai tarp vyrų ir moterų, bet ir tarp e, skirtingų kartų vyrų ir moterų. Ir jeigu dar pažiūrėtumėm į skirtingas darbuotojų grupės, mes matome, kad pradžioje, kuomet tik tai pradedama profesinė karjera, maždaug 3 procentų yra atlyginimo skirtumas. Tačiau su amžiumi tas skirtumas didėja kategoriją. Maždaug 30-39 metų amžiaus kategorija skirtumas tarp lyčių yra apie 12 procentų, po to nuo 40 ties metų skirtumas dar labiau išauga ir maždaug yra virš 20 procentų. Be to, mes galime palyginti ir uh, tai, kad, pavyzdžiui, jaunimas, kuris pradeda dar tik tai savo profesinį, uh, profesinę karjerą, aišku, jų atlyginimai kiek yra mažesni, tačiau yra ir skirtumų tarp skirtingų profesijų ir uh, mes matome e, kvalifikacijų skirtumus ir, sakykime, tarp mažiausios kvalifikacijos darbų yra mažesnis galbūt skirtumas, o tarp didžiausios kvalifikacijos darbų tas atlyginimų skirtumas yra didžiulis iš tikrųjų. Lygiai taip pat yra ir su įsigytų išsilavinimu tie, kas turi tik bazinį išsilavinimą, bazinės kvalifikacijas, yra apie 14-16 procentų skirtumas atlyginimų, tačiau tie, kas jau yra įgyję aukštą išsilavinimą, e, tai atlyginimų skirtumas yra apie 24 procentus. Mes visi sakome, kad aukštasis išsilavinimas moteriams atveria didžiulės galimybės įgyti geresnį, e, gauti geresnį darbą, geresnį atlyginimą, tačiau mes matome, kad atlyginimų skirtumas vis tik tai išlieka dar labai didelis. Dabar pažiūrėkime į sektorius, kur atlyginimų skirtumas skirtumas yra itin didelis. Pažiūrėkime štai dešinė, dešinėje pusėje, kur aukščiausi stalpeliai, tai būtų finansai, draudimas, gamyba, bet taip pat, aišku, ir įvairi profesinė, mokslinė, techninė veikla. Tai yra aukštų kvalifikacijų darbai, kur, aišku, ir atlyginimų skirtumai tarp lyčių yra dideli. Matome, kad pradžioje karjeros galbūt atlyginimo skirtumas nėra toks didelis, kaip vėliau karjeros pabaigoje, sakykime, tarp 40-64 metų. Taip pat kai kuriuose sektoriuose, sakykime, menas, pramogos polisis e, skirtumas e, tarp vyrų ir moterų didžiausias ir jaunimo kategorija. Tai yra būtent uh, pradžioje karjeros tarp moterų ir vyrų, būtent šioje srityje atlyginimai labiausiai skiriasi, o po to su amžiumi tas atlyginimų skirtumas kiek mažė. Kaip ir kiti prelegentai kalbėjo, yra aišku labai svarbu įvertinti ir visą neligybę sukaupiamą per visą gyvenimą. Ir aišku, pradedam nuo jaunimo, nuo 20 iki 20, 34 ir paskui nuo 40 ir taip toje 49 metų grupėje. Sakykime, jeigu paimtume paimtumėm tokias valstybės kaip e, Luksemburgas, e, tai atlyginimų skirtumas nėra didelis, netgi e, neigiamas. Tai yra, kai kur, netgi kai kur moteris gal pradedant, pradedamos dirbti gauna net ir daugiau. Tuo tarpu kitose valstybėse turime tokių pavyzdžių, kur atlyginimų skirtumas yra nepaprastai didelis. Aš jau kalbėjau, kad aišku, yra ne vien tik tai e, šiaip bendras skirtumas tarp vyrų ir moterų atlyginimų, bet yra ir pagal valandas labai didelis skirtumas, ir bendras atlyginimų skirtumas, ir um, kuomet yra sudaroma šeima, išauga pareigos šeimoje, tai aišku, tas atlyginimų skirtumas dar labiau sustiprėja. Pavyzdžiui, jeigu vaikas šeimoje dar iki septyniarių metų, tai uh, tas krūvis ypatingai didelis ir tas atlyginimo skirtumas yra labai didelis tarp tarp vyro ir moters. Dabar pažiūrėkime, kaip e, ta situacija yra susijusi su socialinė apsauga ir kokios reikia politikos, kaip reikia apsaugoti vyrus ir moteris, kad iš tikrųjų ir e, galėtų vyrai ir moteris prireikus e, daryti pertrauką karjeroje, pasirūpinti tais, kuriems reikalinga globa, sakykime, vaikais. Ir štai čia buvo um, įvairūs scenarijai, pažiūrėta, kaip yra su vaiko priežiūros atostogomis skirtingose valstybėse. Apie 46 procentų moterų Airijoje yra nedirbančios ir jos neturi teisės į vaiko priežiūros atostogas. Apie 41 procentas vyrų turi teisę. Juk tie karalystėje, Maltoje, Italijoje, Ispanijoje situacija yra panaši. 40 procentų maždaug moterų, kurios yra nuo 20-49, tai yra reprodukcinio amžiaus, neturi teisės į vaiko priežiūros atostogas. Tai reiškia, kad mm, jie turi, žmonės turi pasitraukti iš darbo rinkos, daryti pertrauką karjeroje, nebegali daryti karjeros ir turi rūpintis priklausomai šeimos nariais. Tai taip pat tas skaitė rodo, kad visose valstybėse um, vyrai dėl savo užimtumo situacijos, dėl savo darbinės situacijos, turi daugiau teisių į vaiko priežiūros atostogą, sakykime, Malta, kur vyrų ir moterų užimtumo lygiai yra labai skirtingi. 43 procentai moterų 20-49 metų amžiaus neturi teisės į vaiko priežiūros atostogas, tuo tarpu vyrų 20 e, procentų turi teisę į tokias atostogas. Taigi, įvertinus dabartinę socialinės apsaugos sistemą, daugiau vyrų turi teisę į vaiko priežiūros atostogas, tačiau faktiškai e, jie jau kiek jie naudojasi tomis teisėmis į vaiko priežiūros atostogas atostogas, jau visiškai yra kita situacija. Tai aš nedarysiu jokių baigiamųjų išvadų, tik tai noriu pasakyti, kad jeigu kalbame apie vaiko priežiūros atostogas ar, ar galimybės vaikų, rūpintis, ką vyrai ir moteris gali padaryti yra viena situacija, o dar visai kitokia situacija yra su ilgalaikė priežiūra ir čia dar didesnį iššūkį e, kyla ir yra sėtinis su tuo. Labai ačiū. Ačiū poniai Linai Salanauskaitė. Dabar norėčiau steigti žodį Žuau Pimenta Lopes. Jie yra pranešėja FAM komitete dėl e, mažomis garantijomis dirbančių darbuotojų darbo sąlygų. Dėkoju, sako ponas Pimenta Lopės. Dėkoju visiems prelegentams, ačiū kolegoms. E, išgirdome daug įdomios informacijos, turime daug duomenų ir gilę analizę. Buvo kalbėta apie konkrečias politikas ir sąlygas, kuriomis gyvena moteris ES. Ypač noriu padėkoti už jūsų tokį atsparumą, nes jūs štai pasisakote salėje, kur nėra labai daug dalyvių pasirengus jūsų klausytis. Manau, kad tai yra savotiškas ženklas ženklas to, kaip žiūrima į moterų klausimus. Bet e, svarbu yra e, pateikti reikalingą informaciją ir svarbu, kad tie klausimai įvyktų, todėl dėkoju Jums. Aš peržiūrėjau dar kartą, ką patvirtino mūsų komitetas nuomonėje kurią paminėjo mūsų pirmininkė. Aš buvau pranešėjęs, taip, bet e, šiaip dirbame, dirbome visas komitetas. Jeigu nebūtų tame darbe dalyvavę kolegos iš įvairių frakcijų, nebūtų to pranešimo parengti tokį, kokį parengėme. Tai yra prieš dviejus metus parengtas dokumentas. Ir per tos dviejus metus Nedaug kas pasikeitė į gerą pusę, sprendžiant tas problemas ir klausimus, kurie ir šiandien čia buvo paminėti. Prieš kurį laiką moterų reikalų komiteto iniciatyva čia Europos parlamente buvo balsuota dėl rezoliucijos – Ir ten buvo kalbama apie tai, kad moterų teisės Europos Sąjungoje mm, nebe taip gerai ginamos, jos patenka į prastesnę padėtį. Kalbėjome ne tik apie darbo teisę toje rezoliucijoje, bet e, kalbėjome apie plačiau apimančius aspektus. Kalbėjome apie tai, kad pasiema atžanga moterų teisų gynimo srityje. Per pastarąjį dešimtmetį E, stebėjome vykstančią situaciją, nes nenorėjome pernelyg išplėsti to laikotarpio. Pastebėjome, kad yra glaudus ryšys tarp darbo teisės reikalų, socialinės teisės, e, teisės reikalų ir garantijų ir tos atžangos. Ką tik buvo kalbama apie smurtą prieš moteris ir kovą su juo. Ta politinė jėga, kurią atsovauju aš, nesieja smurto prieš moteris problematikos su tuo, kad pablogėjo moterų sąlygos. Neligybė vis tik egzistuoja, ji atsispindi mūsų aptartame dokumente. Susisiekėme su kai kuriuom organizacijom, kurioms ir čia atstovaujama. Mums darbo klausimas yra esminės svarbos, kovojant su neligybė. Nes būtent darbo keliu, kai kalbame apie moterų socialinę ekonominę emancipaciją, mes manome, kad tą emancipaciją galima įgyvenyti tik darbo dėka, užimtumo dėka. Taigi ta tokia didelė neligybė, apie kurią čia šiandien buvo kalbama, ar kalbėtume apie diskriminaciją prie tam tikro darbo prieigos, ar kalbėtume apie darbo užmokesčio skirtumą ir nevienodą pensiją, e, ta, ta neligybė egzistuoja. Taip pat ir paslaugų sektoriuje neligybės esama. profesinių santykių srityje vėlgi matome daug neligybės. Turime žiūrėti, kokias politikas įgyvendina keičiant padėtį valstybės narės, kas siūlo Europos Sąjunga. Ir šiuo atveju matome, kad gyvai yra kritikuojamos tos griežto taupimo politikos – Tuo tarpu tos griežto taupimo politikos juk sukėlė didžiulį nedarbą, nuo kurio pirmiausia nukentėjo moteris. Jų daug dirbo viešųjų paslaugų sektoriuje ir poveikio ilgai laukti nereikėjo. Tai dar labiau padidino diskriminaciją ir neligybę, nuo kurios labiausiai moteris nukentėjo. Ši neligybė darbe vėliau E, nuskurdina žmonės ir ypač, kaip sakėme, moteris dėl to kenčia. Ir tas toks skurd, skurdinimo ir skurdėjimo ciklas tęsiasi. E, taip e, užsisuka toks ratas šeimoje ir labai sunku yra pasiekti tos ekonominės ir socialinės emancipacijos. Tad mums atrodo, jog yra akivaizdu, kad reikalingos konkrečios politikos. Politikos, kurių dėka situaciją būtų galima pakeisti. Nes neužtenka skelbti lygybę įstatymę. Reikėtų, kad tos priemonės, kurios yra skirtos įstatymų gyveninti, būtų tinkamai konkretizuotos. Pavyzdys. Profesinių profesiniam gyvenime egzistuoja tam tikros taisyklės. Ir arba imamasi priemonių kovoti su skurdu ir yra uždraudžiama tokia praktika, kai skatinamas žmonių skurdinimas arba nereaguojama. Bet kol kas atrodo konkrečiai nieko daug nedaroma, tik skelbiami pareiškimai. Tuo tarpu problema egzistuoja, nuo jos labiausiai kenčia moteris, atsiranda visokiausių subjektyvių sąlygų. Tam, kad moteris kad moteriams būtų kliūdoma patekti į darbo rinką, arba jeigu jos ir patenka į tą darbo rinką, jų vis tiek situacija nėra lygi su kolegomis vyrais. Tai irgi sumažina galimybę pasinaudoti savo teisėmis, važiuoju, teisę turėti vaikų. Ir egzistuoja santykis tam tikras tarp to, kad darbuotojo gali rinktis, turė, gali rinktis motinystę, darbuotojas tai žinodamas arba bando kliudyti tam, arba tiesiog neprima jos į darbą. Yra moterų, kurios e, negali pasinaudoti, pavyzdžiui, motinystės atostogomis dėl to, kad bijo prarasti darbą. Taigi yra tiesioginis ryšys tarp skurdinimo, tarp skurdžių darbo sąlygų, darbo su mažomis garantijomis. Ir manau, kad būtina taip pat imtis priemonių, kad būtų geriau derinamas profesinis ir šeiminis gyvenimas. Man ta direktyva atrodo, kurią dabar turime patvirtinti, pakankamai kritikuotina dėl įvairiausių priežasčių. Nes ta direktyva neturi tokio užmojo, kokį turėtų turėti. Tokiuose šalyse, važiuoju, kaip Portugalija, gali nutikti taip, kad perkeliantas teisės nuostatas bus panaikintos ir tos teisės, kurios jau buvo numatytos, nes direktyvoje yra tokių savokų kaip Pavyzdžiui, priežiūra, slaugimas. Ir tai atrodo, rodo, kad valstybė nesudaro šeimoms sąlygų. Nėra sąlygų prižiūrėti tinkamai pagyvenusių žmonės, sergančių žmonės, vaikus. Nesijaudinkite, sako kalbėtojas, netrukus baigsiu savo pasisakymą. Tačiau tai ne, niekaip neatsako į kitą klausimą. E, vis daugiau reglamentuojamas profesinis gyvenimas, darbo valandos. E, darbo valandos vis ilgėja darbo diena išskirstoma kartais per visą savaitę, renkamasi dirbti ir sekmadienį šiek tiek. 20 procentų darbuotojų renkasi dirbti sekmadienį, o kiti šeštadienį. Tai reiškia, kad e, tie tikslai, kurių turėtume siekti, yra savotiškai suskaldomi. O juk turėtume siekti geresnio suderinimo šeiminio gyvenimo ir profesinio gyvenimo. Tolstame nuo išsikeltų tikslų, kad uh, žmonės galėtų 8 valandas dirbti, 8 ilsėtis, 8 e, leisti su šeima. Politika, kurią propaguoja Europos Sąjunga, e, yra nukreipta prieš šį tikslą. Kalbama apie motinystės apsaugą. Tačiau nepamirškime, ką nusprendė Europos Teisingumo teismas. Leidžiama atleisti iš darbo neščią moterį pagal kolektyvinę atleidimo iš darbo sutartį. Tiesiog buvo pasinaudota kolektyvinė sutartimi. Ir tiek. Bet aš manau, kad čia reikia padirbėti, kad būtų pagerintos darbo sąlygos, kad būtų galima tinkamiau kovoti su egzistuojančia neligybė profesinėje srityje. Dar daug ką reikės nuveikti, kad situacija pagerėtų. Dažnai tiesiog skelbiami gražų šūkiai, ar tai darytų šalių vyriausybės ar ES institucijos, bet tie šūkiai nevirsta konkrečiomis priemonėmis, kad būtų galima visas problemas tinkamai išspręsti. Ačiū. Ah, Dėkoju kolegai Pimenta Lopes. Agnieszkai Kozłowskiej norėčiau teikti žodį. Prašau. Pani e, Przewodnicząca, Szanowni Państwo, e, przede wszystkim e, chciałabym... Dėkuoju, ponia pirmininkė. Ponios ir ponai, visų pirma norėčiau padėkoti mūsų viešnioms, kalbėtojoms, dėkuoju, kad atvykote iš įvairių valstybių pas mus ir pristatėte įvairius požiūrius ir perspektyvas. Jūs aiškiai labai uh, motivuotos, kad e, e, nusprendėt keliauti tūkstančius kilometrų ir dalyvauti mūsų šiame posėdėje. Aš manau, kad e, naujos taisyklės ar papildomi reglamentai labai e, ženkliai prisidės prie problemų e, sprendimo. Nes e, pagrindinė problema yra prieigos problemos prie darbo rinkos e, moterims. Ir tyrimai rodo, jog pagrindinė kliūtis moterims yra tai, kad jos turi užsiimti slauga ir rūpintis vaikais e, namuose. Ir būtent todėl moteris arba e, iš viso nedirba, arba dirba kokius neužtikrintus darbus, arba darbus, kurie yra neapmokami ir lieka už darbo rinkos E, rinkos e, ribų. Mes kalbėjome anksčiau apie e, asmeninio ir profesinio gyvenimo pusiausvyrą ir, ir derinimą. Mes matome, kad čia krūvis nėra tinkamai pasiskirstamas tarp partnerių, tarp tėvų ir motinų ir matome, kad čia iš tikrųjų lygybės nėra nes tėvai yra privilegijuoti šitais požiūriais, tėvai dažniausiai uždirba daugiau, turi geresnius e, darbus, o motinos, moteris gali sun, sunkiau prieiti prie tokių darbo vietų, joms yra mokami mažesni atlyginimai, jos pirmosios praranda darbą, kuomet yra atleidžiami iš darbo darbuotojai. Ample komitete mes e, nagrinėjame šitos e, aspektus ir aš tikiuosi, kad mes e, susitarsime dėl direktyvos, dėl asmeninio ir profesinio darbo pusiausvyros. Labai svarbu, kad šioje plotmėje būtų privaloma pobūdžio priemonės įtvirtintos. Taip pat svarbu realiai užtikrinti įvairių atostogų e, tipų tinkamą e, taikymą, nes e, tėvystės ir vaiko priežiūros atostogos yra tarpusavėje labai glaudžiai e, susijusios ir reikia siekti, kad būtų kūriamos tokios sąlygos, kad tėvai taip pat prisimtų tam tikrą e, krūvį čia ir kad būtų daugiau lygybės. Nes e, dabar e, teisės nėra vienodos motinoms ir, e, ir tėvams, ir kai kurios teisės yra neperkeliamos. Ir todėl moteriams e, tenka daug daugiau krūvio. E, asmeninio ir profesinio gyvenimo pusiausvėra yra esminės e, svarbos dalykas e, mums. Aišku, kitas žingsnis yra reguliuoti prieigą prie darbo rinkos e, nacionalinių lygmenių. Tačiau labai mažai valstybių narių realiai tai tinkamai e, daro. Ir turint omenyje moterim tenkančius darbus e, šeimoje, dabar jų padėtis yra per daug sunki ir moteris dažnai yra paprasčiausiai e, pamirštamos. Taip pat yra daug nelegalaus darbo Mes turime spręsti visas šitas e, problemas Europos parlamente, nes atrodo, kad valstybės narės neturi pakankamai politinės valios. Dėkuoju, dabar žodis poniai šodro, Šodrovai. Ačiū. Prisijungiu prie kolegų dėkodama Jums už Jūsų pasisakymus ir norėčiau sugrįžti prie paskutinio pasisakymo, paskutinio pristatymo. Labai dėkoju už visus, visą tą informaciją paremtą duomenimis informaciją, nes iš tikrųjų, jeigu mes norime įtikinti savo kolegas kažką keisti, kažką daryti, kad būtų patvirtinta, pavyzdžiui, direktyva dėl e, profesinio šeimos gyvenimo derinimo, tai tikrai sutinku su Agnieška, reikia tų pirmų žingsnių ir e, norėčiau išgirsti jūsų nuomonę, pavyzdžiui, dėl to naujo teisės akto, nes man atrodo, uh, šiuose diskusijose jūs krypsat tą kryptimį, jūs tono lyg ir už tai pasisakote. Ir taip pat norėčiau pabrėžti dar, kas man yra svarbu, kad moterų svarbiausias vaidmuo yra motinystė ir mes turime uh, sudaryti galimybę moteriams realizuoti tą vaidmenį moterų globėjų, kurios prižiūri, rūpinasi kitais. Iš tikrųjų, reikia pripažinti tą svarbų moterų vaidmenį. Ir jūsų pasisakymuose pasigėdau tų tokių ryšių, kur lyginate atlyginimus, amžių kitus dalykus ir demografinę situaciją, gimstamumą, nes, man atrodo, jie veikia vieni kitus, yra susiję. Jeigu mes norime paskatinti moteris daugiau dirbti, gerai, bet, aišku, tai turės ir kito poveikio, taigi koks tas poveikis bus, pažiūrėjau, gimstamumui. Ir um, aš žinau, kad taip yra, aš jau mačiau tai, kad matome atlyginimų skirtumą, uh, koks yra ir koks yra gimstamumo skirtumas. Ir aš norėčiau iš jūsų išgirsti, ar yra tas ryšys. Jeigu jūs neanalizavote to, tai aš norėčiau, kad tai būtų panalizuota. Čia tokia būtų mano nuomonė. Ir aš norėčiau pasakyti, kad negalime pamiršti, kad mūsų moterų kaip motinų vaidmuo yra nepaprastas nepaprastai svarbus ir mes turime padėti moteriams būti geromis motinomis ir tuo pačiu metu išvengti atlyginimų skirtumo. Ačiū, Šudrovai. Dabar suteiksiu vėl žodį mūsų ekspertėms, bet neilgiau kaip po porą minučių, nes turime baigti posėdį 12.30. Bardzo krótko w takim razie. E, ja... Gerai, tai tada aš labai trumpai. Labai Džiaugiuosi, kad vakar buvo balsuota dėl to parlamente ir tikrai manau, kad jie tai turės didžiulės naudos visiems, ilgalaikės naudos. Daug kas manęs klausia, ką daryti, kad sumažėtų atlyginimų skirtumas. Aišku, yra platus spektras įvairių įrankių ir priemonių, bet man atrodo, būtent tuo keliu mes ir turime eiti. O moteris turi būti darbdavio vertinamos kaip geras darbuotojas, kuris nesukels jam problemų ateityje. Ir daug yra kalbama apie moterų diskriminavimą e, darbo rinkoje. Bet e, taip pat reikia kalbėti ir apie vyrų diskriminavimą, sakykime, šeimos gyvenime namuose, nes daug vyrų galbūt norėtų pasinaudoti savo teisėmis kaip tėvų teisėmis, bet su tuo irgi yra susijusi tam tikra rizika, sakykime, jeigu vyras pasinaudoja savo teisę į e, tėvysės atostogas. E, Kaslavska taip pat kalbėjo apie tai, kad, pavyzdžiui, po vaiko gimimo uh, motinos uždirba vis mažiau ir mažiau ir, ir tas atlyginimo skirtumas didėja. Ir, o, o vyro tėvo atlyginimas didėja, tas Ir, ir tas atlyginimų skirtumas tarp vyro moters, jis per visą gyvenimą vis didėja. Tačiau šiaurės šalise taip nėra ir yra sprendimų. Ir, ir čia galima išspręsti tos klausimus. Neįjungtas mikrofonas. Up, ah, up. Thank you. Perdonad. Uh, decía que intentaré tocar alguna de las cuestiones que... Aš jau sakiau, kad mm, tų klausimų buvo užduota labai daug ir atsakyti per dvi minutės bus juos tikras iššūkis. Um, Įstatymų gyvenimas, kaip mes sakėme, yra svarbiausias dalykas. Sutinku su to šimtų procentų. Ispanijoje irgi turime šią problemą. Darbo inspekcijos vaidmuo galėtų būti daug didesnis, ir būtų galima geriau aptikti tas praktikas, kai tūkstančiai moterų dirba už labai menką užmokestį ar labai prastomis sąlygomis. Mes pateikėme tuos siūlymus. Siūlėme ir kitus dalykus, pavyzdžiui, siūlėme penalizuoti tas įmonės, bausti tas įmonės, kurios, pavyzdžiui, pas, pasitelkia įvairias tokias priemonės, kai e, darbinami asmenys piknaudžiaujant su laikinomis darbo sutartomis, o paskui be, iki begalybės tęsiamos jų darbo valandos ir panašiai. Taigi būtina žiūrėti, kas realiai vyksta vietose ir priimti sprendimus. Daugiau, ko gero, reikėtų e, darbo inspekcijai darbuotojų, kad ji galėtų tinkamiau atlikti savo darbą, aptikdama tokias negeras praktikas. Taip pat galima būtų skelbti viešus konkursus ir tai ko gero galėtų būti geriausias dalykas ginant darbo teisės ir taip pat skelbti darbo užmokestį, kiek uždirba ten dirbantys žmonės. Tai kad būtų paprastos, efektyvios priemonės. Ir e, tai, kad uh, E, pasitelkiami subrangovai dažnai irgi nu, yra tas variantas, kuris lepia didžiulės problemas. Tai reiškia, kad problemos yra iškeliamos kitur. Ir dėl skaitmeninių įgūdžių skirtumų vėlgi tai yra mūšis, kurį reikia kovoti. Turime žvelgti į tai, kokia bus darbo rinka ateityje, kur pasikeitimai greičiausi ir greičiausiai tai galėtų būti irgi vienas iš esminių dalykų. Turime pergalvoti viešasias politikas ir turime pasižiūrėti, kaip visa tai pasireikš ateities sistemų propagavime. Dėkoju. Um... Ačiū už klausimus. Mes galvojame, kad direktyva dėl uh, E, profesinio šeimos gyvenimo yra galbūt ir nedidelis, bet labai svarbus ir reikalingas žingsnis reikiamą kryptimį ir nauja perspektyva bus atverta į dialogą, į politikos diskusijas, daugiau sutelkiamas dėmesys į, į vyrus, į vaikų teisės. Vaikai turi teisę turėti vienodai ir tėvą, ir motiną kartu, kad jie leistų panašiai laiko. Taigi matome, kokia yra darbo rinkos segregacija ir yra ne vien tik tai dėl užimtumo ar socialinės srities sąlygų, bet taip pat ir dėl stereotipų, lyčių normų. Jeigu žaugi tokioje aplinkoje nuo mm, darželio iki mokyklos, universiteto, kur vien tik aplink tave tik tai moteris, tai aišku, susiformuoja tam tikri stereotipai ateičiai, kuo būsi, ką darysi. Taigi mes galvojame, kad tai puikus žingsnis į ateitį. Mes taip pat galvojame, kad šios direktyvos sėkmė labai priklausys nuo jos įgyvendinimo, įgyvendinimo užtikrinimo. Kai matėte paskutinėje skaidrėje, ką aš rodžiau, valstybių situacija yra labai skirtinga. Direktyva numato minimalius standartus, bet tai nereiškia, kad visi žmonės visų amžiaus kategorijų turės galimybę e, gauti apmokamas vaiko priežios atostogas. Pavyzdžiui, kas e, šiandien neturi tokių teisų, sakykime, savarankiškai dirbantis ar tam tikrose sąlygose dirbantis asmenys, kurie, e, asmenys, kurie negalės pasinaudoti vaiko priežios atostogomis moteriams tame tarpe ir moteris. Ir tokiu atveju jos turės persikelti iš tokių profesijų į kažkokius kitokius, galbūt prastesnius darbus, kad turėtų galimybę rūpintis vaikais. Taigi mes turime galvoti ir apie praktinį direktyvos įgyvenimą, kas nulems jos sėkmę. Dabar dėl um, gimstamumo Taip, yra skaičių, duomenų, e, lyčių segregacija labai didelė šioje srityje ir čia reikėtų gal kalbėti ne tiek apie profesinį šeimos gyvenimo derinimą, o konfliktą tarp jų, kaip vyram ir moterim sekasi susidoroti, sakykime, su ilgomis darbo valandomis arba, pavyzdžiui, tuo, kad, e, sakykime, vyrai kai kuriuose profesijose dirba labai ilgas valandas ir jeigu moteris irgi nori tą profesiją patekti, ji reiškia, turi su tuo susitaikyti, turi daug dirbti ir kai, ką tada daryti su e, šeimos pareigomis. Ir todėl mes matome labai daug aukštos kvalifikacijos moterų, kurių e, gimstamumo lygis yra, e, gimdymo skaičiai yra daug mažesni, būtent dėl to, kad joms yra sunku derinti šeimos ir profesinį gyvenimą. Taigi, jeigu mes galvojame apie tvarę mūsų ekonomikos ateitį, mūsų visuomenės ateitį, reikia galvoti ir apie vyrus, ir apie moteris vienodai. Ir aš dar kartą labai akcentuoju, labai sveikintina yra tai, kad yra naujas požiūris požiūris ir į vyrus atviramas. Ačiū. Dėkoju. Galvau, manau, kad galėčiau pritarti tam, ką sakė deputatas ponas Pimenta. E, taip, e, Eurofondo studija yra parengta, kur 375 milijonai eurų buvo skirti tam, kad būtų galima įveikti tas uh, kliūtis, apie kurias mes kalbėjome, kad būtų galima išspręsti tą problemą, kad sunku moteriams patekti į darbą ir paskui mokamas nevienodas atlyginimas. Taigi skaičiai yra e, nurodyti, kiek moterų talentų yra prarandama darbo aplinkoje, neduodamos tos priemonės, kurių reikėtų. Ir kaip jau sakiau anksčiau, e, mes turime bendrai spręsti tą problemą. Mes skatiname sektorinės kolektyvinės dėrybas, kad tose šalyse, e, kur tas toks e, audinys ekonominis yra sudarytas iš mažų įmonių, sunku yra darybininkams e, prieiti prie, to, prie tų įmonių. Ir įvairiose šalise e, ne vienodai sėkmingai galima vykdyti tas kolektyvinės darybas. Labai svarbus dalykas yra sektorinės kolektyvinės darybos. Tai gali būti priemonė sulyginti įvairioms teisėms Tačiau Europoje turime ir kitą puikią priemonę, kuri dažnai naudojama ir kurią reikėtų ko gero dar dažniau naudoti, tai yra Europos semestras. Ir ta priemonė yra naudojama dažnai Europos komisijos, kad būtų galima vyriausybų dėmesį atkreipti e, į tokią situaciją, kaip, pažiūrėjau, valstybės skola pernelyg išauga ir panašiai. Mes galbūt galėtume iškelti tą kitą aspektą - lyčių aspekto integracijos trūkumą. Uh, E, kai trūksta skaidrumo, pavyzdžiui, susijusio su darbo užmokesčiu, ar kai trūksta prieigos prie darbo rinko. Ir kai problemos nesprendžiamos, galbūt būtų galima e, e, spręsti tas problemas susijusias su darbo užmokesčio skirtumu, su galimybė gauti prieigą prie darbo rinkos. Europos komisija turi siekti, kad tūkstantmečio vystimosi tikslai būtų E, įgyvendinami, tvaraus vystimosi tikslai taip pat. Ir visa tai galėtų būti puikios priemonės ES lygmens įgyvendinti šiuos dalykus. Ir mes turime su, tokiu, su ta atžanga kovoti. Ir taip pat turime kalbėti apie tai, kad uh, tam tikri darbai tenka išskirtinai moterims, pavyzdžiui, priežiūros sektorius, globos slaugos sektorius moterims. Turėtume kalbėti ir apie stereotipų naikinimą čia. Man atrodo, kad siūlyta direktyva nėra tobula, bet ten tikros teisės ten jau yra numatytos. Ir jos įgyvendinimas, man atrodo, gerokai pagerintų situaciją kovojant su neligybė. Ačiū. Pirmininkė, dėkoju visiems ekspertams. Ačiū už jūsų pasisakymus, už jūsų e, atsakymus į klausimus ir bendradarbiavimą. Ir dabar paskutinis mūsų darbo atvarkės klausimas tai buvo. Noriu priminti, kad kovo 7 dieną kitą savaitę iš ryto vyks mūsų e, posėdis. Tai bus tarp parlamentinis posėdis be kita ko. Ačiū visiems dalyvausiems posėdėje. Pirmininkė maloniai padėkoja vertėjams. Ačiū sekretoriatui, kolegoms. Ir skelbiu mūsų posėdį baigtų. O dabar skuodžiu į lėktuvą, sako pirmininkė.